kokios emocijos šiuo metu yra svarb, svarbesnės, galingesnės. Iš tikrųjų labai sunku buvo susitaikyti man kaip airiui su tuo, kad pasitraukiant karalystė iš ES mes turime musėje labai daug kultūrinių, istorinių, ekonominių ryšių, bet pirmą kartą aš kalbu čia po Brexito ir prieš metus aš nusprendžiau dalyvauti rinkimuose todėl kad nenorėjau breksito da, ir dabar tenka su juo susitaikyti. Mes dar neturime per visą savo istoriją tokio pavyzdžio, kai mūsų dėrybininkas norėtų primesti ir sukurti papildomų prekybos barjerų. Ir da, Junktinės karalystės vyriausybės da, atstovai neturėtų stebėtis, kad Europos Sąjunga da, da, taip pat laikysis griežtosios da, pozicijos. Ir a, e, ypač atsižvelgiant tai, kad Junktinė karalystė prisidėjo prie mūsų dabartinės laisvos prekybos sistemos. Ir aš norėčiau kreiptis ponė Barnie, tai mes turime kalbėti apie Junktinę karalystę kaip mūsų prekybos partnerį, o ne apie konkurentę. Ir mes neturime bausti Junktinės karalystės tam, kad Europos Sąjunga galėtų klestėti. Dėkuoju. Vilimski. Dėkuoju. Toliau kalbės ponas Vilimski. Ponios ir ponai, norėčiau pasinaudoti progą kalbėti šiandien pirmą kartą po to, kai nėra Britų parlamentų šiame parlamente. Vis dėlto noriu palinkėti jiems sėkmės. Jiems sėkmės jų nepriklausomybės laikotarpyje ir jie priemi tą sprendimą ir dabar jau Londonas yra jų politinės valios vykdymo ir gyvendinimo centras. Bet negali būti taip, kad Mes dabar bandysime kažkaip tą procesą sustabdyti ar sukliudyti, juk tai buvo demokratinis procesas, jau ir tai buvo pakankamai kartų bandoma per antrą referendumą, galvojant apie antrą referendumą, kažkaip atsukti laikrodį atgal. Bet tai neįvyko ir dabar jau yra ES reikalas kažkaip pažiūrėti iš naujo į tą partnerį, nepriklausomą partnerį ir tą galime padaryti ir žvelgiant į tokių piktokų žvilgsnių, bet kita vertus galima pasižiūrėti ir geranoriškai. Galima e, vien, iš viena vertus stumti Britaniją į Junktinės Amerikos, Junktinės Amerikos valstijų rankas, stumti ją ir leisti jai sudaryti ten tokią ašį, bet galime pažiūrėti geranoriškai ir tai bus nauda mums visiems, mūsų darbuotojams, mūsų sistemoms. Visiems ačiū. Toliau kalbės ponas Ferreira. Dėkoju, pirmininkė. Junktinės karalystės ir ES ateities santykiai priklausys nuo dėrybų, kuriuose mes dalyvausime. Ir vienoj, ir kitoj pusėje yra aiškus noras liberalizuoti rinką Junktinėje karalystėje bus siekiama dereguliuoti darbo rinką ir aiškiai bus susidurima su valstybės intervencionizmu. Kaip mes su tuo kovosime? Mes turėsime bendradarbiauti, kalbėti su Junktinė karalystė, turėsime bendradarbiauti su jie mokslo, kultūros rytyje, bet daryti tą sąžiningų pagrindų. Taip pat reikia stengtis saugoti ir imigrantų teisės, o ne tik tai stengtis kažkaip išsaugoti didžiųjų kapitalų, didžiųjų įmonių interesus. Taip kenkiant mažiesiems, taip kenkiant žmonėms. To negalime leisti. Negalime leisti, kad piliečiai nukentėtų dėl to, kokie bus naujieji mūsų santykiai. Reiškia, kad turime ginti visų, bet ne vien tik įmonių E, interesus. Toliau kalbės ponas Murešan. Mhm. Dėkoju, pirmininkė. Pone Barnie, prašau jūsų ir toliau dirbti taip, kaip lygi šiol ir stengtis išlaikyti ES institucijų vienovę. Gerbėmieji, aš noriu pabrėžti, kad breksitas labai suskaldė Junktinės karalystės visuomenę, atskyrė partijas vieną nuo, vieną nuo kitos ir suskaldė ne vieną vyriausybę. Europos parlamente mes savo misiją įvykdėme. Mes labai ramiai, labai profesionaliai ir vieningai įvykdėme savo planą ir gyvendinome tai, ko siekiame. Ir turime dabar didelę daugumą šiai rezoliucijai. Kas mums yra svarbiausia? Piliečių teisės. Mes turime garantuoti, kad ir tyrėjai, ir studentai, ir visi ateityje žinotų, kokios yra jų teisės. Reikia stengtis išlaikyti kuo artimesnius santykius su Junktinė karalystė, tačiau tą daryti laikantis labai aiškių taisyklių. Ir šitas principas turėtų būti visiškai aiškus. Gerbkite mūsų taisyklės ir tai atitinka, šita nuostata atitinka mūsų šiandienos mandatą. Jeigu visi to laikysimės, tai rezultatas bus sėkmingas. Dėkoju. Toliau kalbės ponas Insir. Dėkoju. Pirmininkė, Brexitas yra labai liūdna ES istorijos dalis. Mums reikia stabilumo, reikia laisvės kontinente, kuriame tiek daug buvo nelaimių, tiek daug karų, tiek daug konfliktų. Nacionalistai Junktinėje karalystėje pasiekė savo svajonių išsipildymo. Ir dabar yra svarbu susidėrėti dėl visiems priimtino susitarimo, dėl gero susitarimo. Turime išsaugoti Europos vidaus rinkos privalumus ir apsaugoti savo piliečių teisius. Reikia stengtis, kad ES ambicinga aplinkosaugos ir socialinė politika būtų mūsų kelrodė žvaigždė. Pono Johnsono melas jau sukėlė labai daug nelaimių ir jis tikrai negaus visko, ko nori. Mes turime aiškiai laikytis savo linijų ir savo principų. Jauniems žmonėms Britanijoje noriu pasakyti tiek, nepasiduokite. Yra tikrai daug žmonių, kurie į ateitį žiūri optimistiškai ir aš tikiuosi, kad mūsų keliai ateityje dar susieis. Dėkoju toliau, ponia Intfeld. Um, we... Dėkoju, pirmininkė. Mes girdėjome labai griežtus pasakymus dėl vienodų sąlygų, dėl to, kad ES standartai neturėtų būti sušvendinti maisto saugos srityje ar aplinkos saugos srityje. Tačiau aš tikiuosi, kad darybininkų komanda bus tokia pat griežta, užtikrinant duomenų apsaugos standartus, nes aš matau, kad Europos komisija nori taip vadinamą adekvatumo sprendimą patvirtinti, bet nežinau, ar galima tikrai. E, patikėti e, viską Junktinėje karalystėje. Pavyzdžiui, kai buvo piknaudžiaujama Šengeno duomenimis visai neseniai, prisiminkime. Ir taip pat reikia siekti, kad būtų dabartiniai sustarimai įgyvendinti pirmiausiai piliečių teisių srityje. Aš raginu komisiją siekti užtikrinti, kad 3,5 milijonų uh, e, ES piliečių Junktinė karalystė ir pusantro milijono Britanijos piliečių teisės ES būtų įtvirtintos ne tik popieriuje, bet taip pat ir praktikoje. Dėkoju. Dabar Markus Buchait pirmininkė, ponios ir ponai. Aš, aš neva esu tokios frakcijos atstovas, kuris skatina baimės ar kažkaip pasisako labai emocionaliai. Tikrai ne. Mes tikrai nesakėme, kad Britanijoje e, kils kažkoks chaosas, kad trūks vaistų ar susidarys eilės prie sienų. E, Kaip tik ne mes tas baimės skatinome, tai tą darė centrinėmis save vadinamos jėgos. O Britanija išstoja iš ES dėl to, kad tai buvo demokratinio proceso sprendimas ir jūs turite su tuo sprendimu susitaikyti. Žvelkite į tas galimybės sudaryti naują priekybinį susitarimą kaip į galimybę kažką pradėti iš naujo, kaip į galimybę statyti tiltus, o ne kažką atskirti Galbūt tai yra naujų santykių šioje ir anoje kanalo pusėje pradžia. Ačiū. Dėkojame. Toliau ponas Belami. Merci, madame la présidente. Dėkui, pirmininkė. Mes žinome, kad santykiai tarp mūsų šalių ES rinktinės karalystės bus labai svarbus įvairiuose sektoriuose. Daug kas jau buvo svarbaus pasakyta, bet aš norėčiau grįžti prie vieno labai svarbaus klausimo. Tai yra e, žvejyba. Mes žinome, e, Britai e, laikė šią sritį labai svarbę breksito kontekste ir mes šiandien galime prarasti viską, jeigu prekyba bus atskirta nuo bendrų dėrybų su Britais. Ir norėčiau pasidžiaugti tuo, kad e, pono e, Mišel Barnie e, darbo pastangų dėka bus įtraukta prekyba į bendras, žvejyba į bendras dėrybas ir Kitaip e, mūsų ekonomikai ir ekologijai e, gali iškilti labai didelė grėsmė. Mes turime siekti bendromis pastangomis išsaugoti e, žuvės išteklius, jis tai yra labai svarbu ir mūsų valstybių ateičiai. Dabar ponė Šaldemozė, socialistų demokratų vardu. Dėkoju. Darybų Tikslas turėtų užsitikrinti e, toli siekianti laisvosios prekybos sustarimą e, ir abi e, šalys, ES, Junktinė karalystė, abi pusės turėtų prisimti rimtus įsipareigojimus. Tai yra aišku, bet mes taip pat turime labai aiškiai kelti reikalavimus Britams ir jie turėtų e, nesumenkinti darbuotojų ar aplinkos apsaugos standartų, taip pat neturėtų didinti e, valstybės pagalbos, e, taikyti mokestinių pernelik dėlių lengvatų. Mes taip pat turime užtikrinti sąžinio konkurenciją ir vienodas veikimo sąlygas. Taip pat reikia pastebėti, kad ES turi siekti e, susitarti ir mes neturime toliau dėjoti dėl to, kad įvyko breksas. Mes turime dabar ieškoti sprendimų ir taip pat užtikrinti, kad žvėjai ES galės žvėjoti Britanijos vandenyse e, ir mes turime visi siekti užtikrinti gerą prekybos turimą su Britanija. Labai ačiū. Toliau e, Paulio Rangel, EPP atstovas vienam tie. Dėkoju, pirmininkė. E, Pirmininkaujantį Kroatiją, komisiją, e, ponas Barnie dalyvauja posėdė, sveikinuosi su jumis visais ir noriu keletą dalykų paminėti, kurie yra svarbus. Pirmiausia, bet, komis, bet kokiomis aplinkybėmis svarbu uh, užtikrinti, nepamiršti saugumo uh, dalykų uh, e, santykius, uh, santykius apibrėžiant tarp ES ir uh, E, Junktinės karalystės, prisiminkime terorinius išpolius įvairiose valstybėse narėse, Junktinėje karalystėje ir e, reikia siekti susitarimą abiejose Lamanšo pusėse e, kovos su terorizmu srityje ir manau taip pat, kad galime mes praplėsti gynybos ir kai kurios išorės politikos klausimus, pavyzdžiui, santykiai su Iranu turėtų būti svarstomi kartu. Ir reikėtų, kad Junktinė karalystė pritartų ES e, požiūrį, pozicijai ir taip pat policija turėtų siekti bendarbiauti. Ačiū, o dabar ponia Agilėra, dėkoju pirminkė, ponia Barnie. Jūs e, visą procesą puikiai dėrėjotės ir tikiuosi, kad e, galutinis rezultatas, susitarimas bus puikus. E, mes turime siekti susitarimo, kaip sakė kolega Lopes Aguilar, mums reikia susitarimo, kad išvengtume E, bedugnės ar katastrofos, bet taip pat reikia e, mums labai e, plačiai siekti. Mes turime, pavyzdžiui, apsaugoti žemės ūkio sektorių, ES maisto gamybos sektorių. Vienas iš dėrybų galiojimų aspektų, apie ką kalbėjau jau ir kolegos, yra žvejyba. Jūs tikriausiai puikiai žinote kad tai labai svarbi sėtis, nes jūs buvote atsakingas ministras Prancūzijoje už žvejybą ir iki Liepos pirmos reikia siekti sustarimo, tada mes matysime, ar bus galima e, bendrai apibriežti ir dalytis kvotomis ir apibriežti e, bendrą leidžiamą sugavimų e, kiekį. Ir taip pat reikia, kad Ispanija būtų nepamiršta dėrybose dėl Gibraltaro, nes tai labai svarbu ir mūsų šaliai, ir ES. Dabar ponas Niedermayer. Dėkuoju, ponė Virminkė. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti e, komisijai ir ypatingai ponui Barnie už jų darbą ir taip pat dėkoju ir parlamento nariams, kurie rengė šią rezoliuciją. Tai yra gera rezoliucija. Ir mes ką tik ją išnagrinėjome ir beveik viskas jau buvo pasakyta. Aš noriu paminėti tik trys dalykus. Pirmiausia, da, mes negalime da, leisti rinktis pagal savo norą da, atskirų principų. Antra, ES turi turėti galimybę parengti plačios apriepties labai išsamų prekybos susitarimą. Bet nežinome, ar tai bus įmanoma, nes mus ribos du dalykai. Pirmiausia, da, per daug raudonų linijų ir antra, mes turėsime daryboms per mažai laiko. Bet vis tiek, manau, mes turime padaryti viską tam, kad galėtume pasiekti kuo geresnį rezultatą. Bet turime laikytis dviejų dalykų. Pirma, negalime atsisakyti savo principų, jie labai svarbus mums ir mūsų partneriams. Ir antras principas buvo ką tik paminėtas tarybos. Mes turime labai mažai laiko, todėl turime dirbti veiksmingai ir uh, užtikrinti, kad mūsų pozicija būtų lanksti. Dėkoju. Dėkoju. Toliau ponas Peters. Ponas Danielsonas, atsiprašau. Dėkoju. Labai svarbu užtikrinti, kad per darybas būtų laikomasi aiškių principų. Pirmiausia, mes turime dėrėtis kaip viena sąjunga. Negalime leisti dvišalių dėrybų. Antra, prieiga prie vidaus rinkos turi priklausyti nuo to, kiek Junktinė karalystė laikysis ta, mūsų taikomų standartų ir, tad, ir kai, kiek bus užtikrintas teisinės aiškumas ta, socialinėje ir aplinkosaugos srityje. Toliau mes suprantame, kad mūsų transporto da, kad transporto srityje turime užtikrinti visišką judumą. Be susitarimo da, negalėsime to padaryti ir tai bus pražutinga Junktiniai karalystiai ir Europos Sąjungai. Kartu suprantame, kad Junktinė karalystė nebebus da, a, valstybė narė. Tai itin svarbu kapitalų srityje, ypač svarbu nustatyti labai aiškias kapitalo pervedimo taisyklės. Dėkuoju. Toliau apie penarys panas Peters. Dėkuoju, panė pirmininkė, gerbėjai kolegos. Na kągi, breksitas įvyko ir kitas žingsnis turi būti naujas asociacijos susitrimas su Junktinė karalystė. Junktinės karalystės vyriausybė nori de, susitarti dėl tokio susitarimo per aštuonis mėnesius. Kitaip įvyks tas kietasis breksitas. O tai dėl to mano šalyje iškils grėsmė 40 tūkstančių darbo vietų. Ir turime padaryti viską, kad da, susitarimas būtų paruoštas iki 2020 metų pabaigos, bet než, vargu ar tai yra realistiška. Todėl turime e, žinoti, kokie yra mūsų prioritetai. Žvejybos komitetas mano, kad mes turime užtikrinti, kad mūsų žvėjai galėtų žvejoti Junktinės karalystės vandenyse. Antram, reikia saugumo vaistų srityje. Ir galiausiai mums reikia taip pat susitarimo dėl bendradarbiavimo gynybos ir teisingumo srityse. Jungtinė karalystė visuomet liks artima mūsų kaiminė. Dėkuoju. Képviselőtársunk az Európai Néppártból. Dėkuoju. Milan Mon. Norėčiau pakalbėti apie vieną labai svarbų dalyką, galvant apie santykius tarp ES ir Junktinės karalystės, tai yra žvejyba. Uh, ir abipusė prieiga prie E, žvejybos rajonų ir ponas Barnie tai puikiai žino. Man atrodo, kad labai svarbu, kaip ir sakė kiti, užtikrinti ES žvejų prieigą prie ES vandenų. Tai labai svarbu žvejų bendruomeniai, kuri ir susijusi su šia sėtimi. Taip pat nepamirškime, kad ES vartotojai yra pagrindinė rinka. Junktinės karalystės žvejų e, sugautiems uh, E, sugautai žuviai. Ir taip pat e, mes e, turime galvoti apie tai, kad turime sudaryti tokią sutartį, kuri užtikrintų prieigą prie vandenų mūsų žvėjams ir tai turėtų sudaryti neatskiriamą uh, E, dalį viso starimo ir tokie įgaliojimai turi būti tarybos patvirtinti, ypač e, reikia galvoti apie 24 dalį įgaliojimų, kuri labai svarbi. Dabar e, spontaniški pasisakymai. 11 kolegų nori pasisakyti daugiau jau nebeįtrauksime norinčių, bet visiems vienuolikai suteiksiu žodį. Pirmiausia, ponas e, Lopes Aguilar, socialistų frakcijos atstovas. Dėkui, pirmininkė. E, kreipiuosi į poną Barnie. Trys agonijos metai praėjo bandant išvengti bedugnės breksto, bet dabar liko keltas mėnesių ir labai e, daug patiriame streso dėl to scenarijaus, kuris prieš mūsų akis plėtojasi. Reikia užtikrinti abipusiškumą ir pagarbą Europos standartams kuri niekada neturėjo euro, nebuvo Šengeno zonoje, bet dabar ji tampa visiškai trečia šalimi teisinių požiūrių ir taip pat neturime leisti, kad atsirastų mokesčių rojai prie mūsų sienų, pavyzdžiui, Gibraltare, kai e, galima ten dabar slėpti kapitalą e, ar kontrabandą. Reikia, kad sutartyje būtų užtikrintos tinkamos sąlygos, taip pat užtikrinta asmenų judėjimo laisvė, policijos bendradarbiavimas ir duomenų apsauga tam, kad nebūtų daugiau tokių skandalų, kai buvo pažeidėmi Europos duomenų apsaugos standartai informacijos, šiandieno informacijos sistemą naudojant. Tai yra nepaprastai svarbu ir reikia deramai apibriežti e, skyrius susijusius su kapitalo ir asmenų judėjimu. Ir aš e, kalbu kaip e, Libe komiteto e, pirmininkas apie tai. Pone Maginės, dėkoju pirmininkė. Mišelė Barnieda, jūs kalbėjote apie tai, kad laikas bėga ir mes žinome, kad mums reikia trejų sudėtingų metų tam, kad mes susitartume vien dėl pasitraukimo susitarimo, kuriame tebėra trys pagrindiniai punktai. Ir todėl mes turime tikrai dirbti kur kas intensyviau ir labai atidžiai stebėti kiekvieną detalę. Mums reikia gerų kaimininių santykių su Junktinė karalystė. Taigi aš norėčiau palinkėti jums sėkmės per dėrybas. Kolegos apie tai kalbėjo. Da, taip pat kalbėjo ir apie tai, kad e, Junktinėje Airijoje vyko e, rinkimai ir suformuota nauja, formuojama nauja vyriausybė ir tikimės, kad ji bus suformuota netrukus, nes jų laukia dideli darbai. Taip pat e, tikiuosi, kad jūs atsižadėte į Helen McKenzie ir kitų ministrų darbą, nes jie darė viską, kad galima būtų susitarti dėl susitarimo, pas, dėl pasitraukimo, ypač dėl Šiaurės Airijos skirto protokolo. Mes turime labai mažai laiko, bet Europos parlamentas prižiūrint ponui Makalistriui atidžiai stebės jūsų darbą. Ponas Volis. Kartais, kai aš išingiu šią salę, man, aš nesu tikras, kad aš, ar aš gyvenu toje pačioje planetoje, kaip ir visi kiti. E, kalbam apie tai, kad Junktinė karalystė negali tapti mokesčių rojumi. O dieve, pažiūrėkite, subsaharinėje Afrikoje da, da, šiandien yra da, a, e, tiek pat kapitalo. A, kuris neteisėtai yra naudojamas, kiek mes suteikėme jiems pagalbos. Da, ir da, uh, Tie pinigai keliauja per įvairius pasaulio veikiančius mokesčių rojus. Nesažininga priekyba Jūs kalbate apie laisvą priekybą, bet reikia aiškiai pasakyti, kad nesažininko priekyba žlugdo ūkininkus, da, kurie visoje, visoje planetoje bando da, kiekvieną dieną da, išgyventi. Brexitas turi būti suvoktas kaip galimybė mums kurti sistemą, kuriuose kapitalas priklausytų vietos bendruomenėms, o kad jis negalėtų keliauti po visą pasaulį ir kenkti da, dar taip mūsų planetai. Dėkoju. Toliau, ponas Negresku. Dėkoju, ponė pirminkė. Taip, mums reikia labai aiškios partnerystės su Junktinė karalystė. Tai būtų naudinga mums ir Junktinė karalystė. Uh, Ir mes turėsime išsamei dėrėtis dėl įvairių partnerystės detalių. Turime apsaugoti piliečių teisės, duomenų apsaugą užtikrinti, apsaugoti mūsų interesus priekybos ir ekonomikos sritise. Bet nepamirškime ir saugumo, ir gynybos, ir europiečių teisų gyvenančių Junktinė karalystė apsaugos. Uh, Ir galima gal net ir kalbėti apie tai, kad Junktinė karalystė galėtų dalyvauti tam tikrose ES programuose, jei jį to norėtų. Mūsų dėrybininkas Mišelis Barnie de, uh, yra kuo puikiausiai pasiruošęs ir aš esu absoliučiai įsitikinęs, kad mums pavyks susitarti dėl strateginės partnerystės susitarimo. Jos reikia kuo greičiau tam, kad galima būtų užtikrinti visas mūsų siekiamas garantijas. Dėkuoju, dėkuoju, toliau kalbės panas Tomak. Įsijunkite mikrofoną. Thank you, Madam President. Uh... Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dabartinė e, situacija yra tokia, kurios mes nenorėjome. Nenorėjome, kad Junktinė karalystė paliktų ES, nenorėjome dabartinės situacijos, kurią kažkaip reikia suvaldyti. Bet mes turime taip pat atmesti bet kokias nepagristas sąlygas, reikalavimus, pavyzdžiui, e, absurdiškus kažkokius e, norus Britanijos vyriausybės. Svarbiausia trys dalykai. Pirmiausia, e, Žinome, kad daug Britų nenorėjo, kad pasitrauktų Junktinė karalystė. Taip pat žinome, kad yra 3,5 milijono ES piliečių Britanijoje ir pusantro milijono Britų ES, kuriuos turime apsaugoti. Taip pat nepamirškime, kad mūsų bendri veiksmai turėtų vykti tam tikrame kontekste. Nepamirškime, kad Junktinė karalystė yra šalia mūsų. Bogdan Jonce. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Dziękuję, pani pirmininkė. Lenkijoje kalbama, sakoma, Ir sakoma, kad reikia gesinti tokius gaisrus bendrai kaip breksitas. Taigi mūsų dabar užduotis yra laikytis vieningos linijos. Norėčiau užduoti klausimą komisarui Barnie. Breksitas juk neįvyko tam, kad viskas liktų taip, kaip buvo lygi šiol bus naujos sąlygos, konkurencija, Junktinė karalystė konkuruos su ES, tačiau Europos piliečiams yra labai svarbu saugumo klausimas. Aš norėčiau, e, kad jūs pakomentuotumėte saugumo aspektus, vidaus saugumą, taip pat ir išorės saugumą, nes tai yra susiję su E, su mūsų ateitimi. Mums šita tema labai svarbi. Dėkoju, sako pirmininkė, toliau kalbės Akivaizdu, kad mes visuomet turėjome labai artimus santykius su Junktinė karalystė, Airijoje, ne visuomet gal džiaugiamės jų dalyvavimu mūsų istorijoje, bet tai yra kita istorija ir mes turime išsaugoti tuos santykius. Tai bus visiems naudinga. Ir ponia von der Leyen kalbėjo apie tai, kad mes turime užtikrinti, kad būtų užtikrintas teisingumas ir todėl reikia taisyklių. Bet pagalvokime, kas tai yra teis, teisingumas. Nes jei tos taisyklės bus naudingos tik tai stambioms įmonėms, stambioms korpora, korporacijoms, st, uh, tuomet bus pamiršta apie piliečius. Ir būtent dėl to, kad jie buvo pamiršti, jie ir balsavo už breksitą. Ir uh, Leo Varadkar ir jo komanda ir nukentėjo dėl to per praeitą savaitę vykusios rinkimus. Aš nekiu Jums sėkmės, Jūsų laukia tikrai labai didelis darbas, Jūs turupite, turėsite rūpintis ir da, medikais ir visais kitais darbuotojais ir galvoti apie tarp institucinius klausimus, klaus, kitais klausimais. Man ypatingai rūpė duomenų apsaugos klausimai ir taip pat darykite viską, kad būtų užtikrinta, kad laikomasi didžiojo penktadienio susitarimo. Toliau kalbės parlamentaras e, Rotnenov. Уважаеми господин Барние, госпожо председател. Gerbiamas ponė Barnie, nu, Junktinė karalystė ir ES atsidūrė priešingose barikadų pusėse. Ir Mes dabar turėsime dėrėtis dėl laisvo prekybos susitarimo, dėl prekybinių nuostatų. Bet kad ir kaip ten būtų, šios dėrybos neturėtų pakengti mūsų bendradarbiavimui bendro saugumo ir gynybos srityje. Mūsų bendradarbiavimas šioje srityje yra mūsų saugumo pajėgumų garantas. Kito kelio nėra. Taip pat labai svarbu, kad mūsų santykiai su Junktinė karalystė užsienio ir išorės reikalų klausimais išliktų tokie patys glaudus. Kad e, konfliktai, ar jie būtų atviri, ar tokie įšaldyti konfliktai, kaip Sirija, kaip Rusija, juos, e, juose yra įsivėlusi, kad jie būtų sprendžiami bendromis jėgomis šioje srityje mes turime stiprinti bendradarbiavimą su Junktinė karalystė ir kartu su Junktinėmis Amerikos valstijomis. Ačiū. mali vyzerať naše vzťahy do budúcnosti s Veľkou Britániou. Dėkoju. Aš noriu pakalbėti apie mūsų ateities santykius su Junktinė karalystė mūsų santykiai turi būti ypatingi, tai neturi būti kažkokia įprastinė laisvos prekybos sutartis. Dėrybų metu mes turime išlikti draugiškais partneriais, kurie vienas kitų pasitiki ir turime išlaikyti taip pat ir išorės politikos prioritetus ir stengtis bendradarbiauti šioje srityje. Taip, prekyba turi vykti sąžiningais principais, mes turime prekiauti be muitų, be jokių apribojimų, tačiau tada Junktinė karalystė neturėtų taikyti valstybės pagalbos, turėtų nenukrypti nuo ES ekologinių ir socialinių standartų. Tik tuomet tokia laisva prekyba bus įmanoma. Bet kuriuo atveju mes turime stengtis apsaugoti savo piliečių teisės didžioje Junktinėje karalystėje, tuos tų piliečių, kurie ten studijuoja, kurioje ten vykdo ekonominę veiklą, taip kaip tai vyko ir lygi šiol. Ačiū. Dėkoju, tuo mes baigėme šią diskusiją ir dabar perduosiu žodį komisarui Barnie, kad jis apibendrintų jos rezultatus. Merci, Madame la Présidente. Dėkuoju, gerbiamą pirmininkę, ponios ir ponai deputatai, gerbiamą ministrę. prisimindamas paskutinę sesiją uh, e, Briuselėje, apie ką kalbėjo ir ponė von der Leyen, kai atsisveikinome su kolegomis, kai jūs atsisveikinote su kolegomis iš Britanijos. Ir dabar aš norėčiau pasveikinti naujus kolegas pradėjusius dirbti parlamente ir taip pat E, tikiuosi, kad suteiksite tai įgaliojimus e, komisijai ir ačiū Jums už Jūsų pasitikėjimą. E, tai labai jaudina mus, taip pat padrasina mūsų komandą kuris siekia ryštingai veikti ir taip pat noriu padėkoti Europos parlamento dėrybininkų komandai. Jūsų rezoliucija apibrėžia principus, vertybės, pozicijas E, jūsų e, darybininkų ir reikės tų visų dalykų, e, kurie išdėstyti rezoliucijoje, reikės ryšto, kurie atspindi rezoliuciją per darybas, kurios bus sudėtingos. Pone Maginės sakė, kad laikrodis tiksi ir norėčiau šiek tiek pakalbėti apie laiką. Pereinamasis laikotarpis kuris yra numatytas išstojimo sutartyje, yra e, ribotas, jis gali tas pereinamasis laikotarpis e, metais ar dviejais būti pratestas, bet e, jeigu ne, taip nebus, tai šių metų gruodžio 31 dieną Junktinė karalystė pasitrauks iš bendrosios rinkos ir muitų sąjungos. Laiko pasirinkimą apibrėžė, apibrėžė e, Britanijos ministras pirmininkas, ne mes. Ir reikia, kad visi suvoktų, jog e, būtent ministras pirmininkas Britanijos e, pasirinks laiką, kada Britanija pasitrauks iš bendrosios rinkos ir mūsų sąjungos ir tai turės atitinkamas pas, pasiekmes. Ir būtent ne mes e, per darybas nustatysime tą laikotarpį pastraukimo. Bet taip pat reikia e, pasakyti vieną dalyką. Nevyksta e, darybos įprasnės dėl prekybos susitarimo. Kaip pavyzdžiui, dėrėmis su Kanada ar Japonija vyko vienokios darybos, mes siekėme suartėjimo konvergencijos ir kai kas mano, kad tas suartėjimas ar konferencija nėra pakankami, bet mums pavyko. Mes daug laiko skiriame e, daryboms su tomis šalmis. E, pavyzdžiui, septynerius metus su Kanada darėjomės ir galiausiai e, pasiekime susitarimą, kuris yra abiems pusėms status quo Bet dabar e, negalime kalbėti apie tokį e, status quo, jeigu nerasime, e, pasieksime sutarimo iki 31 gruodžio pasirinks e, tą dieną, e, galbūt e, Britanija ir tada gruodžio 31 dieną jie pasitrauks, Britanija pasitrauks iš muitų sąjungos ir bendrosios rinkos ir mūsų santykiai bus apibrėžiami pasaulio prekybos organizacijos taisyklių. Visiems importuojams iš Junktinės karalystės e, į mūsų, visiems produktams, kurie atkeliaus į mūsų bendrą rinką, bus taikoma kontrolė, kaip ir e, produkcijai iš gaminiams iš bet kokios kitos trečiosios šalies. Ir e, jeigu mes nepasieksime sustarimo, tai bus tam tikras pralaimėjimas, nes bus taikomi tarifai ir kvotos visiems Britanijos gaminiams. Būtent tokios e, gali ištikti pasiekmes, e, jeigu mes per e, Britanijos ministro pirmininko pasirinktą laikotarpį ne, ne, nesusitarsime. Ne Mes e, girdėjome jūsų raginimus e, užtikrinti tamprius ryšius, galvant apie mūsų praeitį. Ir mes tikrai niekada nepamiršime mūsų bendros patirties ir solidarumo Junknės karalystės, ypač praeito šimtmečio juodžiausiais mūsų istorijos momentais. Ir e, kai mes žiūrime į geografiją, mes turime galvoti apie e, būtinus santykius, galvodami ir apie to patį, turime galvoti apie tamprius ryšius, apie ekonominius mūsų ryšius, galvodami apie aplinkos apsaugą. Mes taip pat turime būti ryštingi, reiklus. E, girdime e, tam tikrus pareiškimus iš Britanijos ir jie kalba apie e, skirtumus e, reguliavimo, e, kuriuos, kuriuos tarsi norėjo užsitikrinti breksito pagalba Junktinė karalystė. Bet mes Europos komisija, kaip ir ką tik tai sakė mūsų pirmininkė Ušla von der Leyen, būsime reiklus. Jūs dabar turite įgaliojimų projektą ir tikiuosi, kad e, taryba patvirtins e, tuos įgaliojimus vasario 25 dieną. E, vyks, ponios ir ponai, dėrybos su partnerė. Su partneriu, kuris turi suprasti, aš tą sakau ramiai, bet tvirtai, kad mūsų rinkos atverimas, ponė Infeld, prieiga prie duomenų, kreipiuosi jūs, e, noriu atsakyti poniai Infeld į jos klausimą. E, finansinių paslaugų abipusiškumas, apie tai kalbėjo ponė Hübner. Dar kartą kartuoju, rinkos atverimas, prieiga prie duomenų, abipusiškumas, abipusiškumai finan, teikiant finansinės e, paslaugas bus proporcingi bendriems įsipareigojimams, e, siekiant užtikrinti vienodas veikimo sąlygas, reglamentavimo atitikimą tose srityse, e, taip pat turime nepamiršti piliečių apsaugos. Ir dar vienas labai svarbus dalykas - mūsų kontinento finansinis stabilumas, taip pat eurozonos finansinis stabilumas. Ir trumpai dar atsakysiu į kai kurias išsakytus pastebėjimus. Uh, Gert Buržuo kalbėjo apie e, energetikos srityje bendarbiavimą Šiaurės jūroje. Noriu pasakyti, kad ministras, e, komisijos vicepirmininkas Timermansas šiuo klausimu šiandien kaip tik užsijima ir mes sieksime bendarbiauti su Junktinė karalystė Šiaurės jūros atinkamose regionuose, siekdami ištikrinti eko, energetinį bendarbiavimą pagal mūsų įgaliojimus. Bet uh, E, mes turime suvokti, kad Junktinė karalystė nebėra ES narė, taigi mūsų bendrabiavimo sistema turi būti peržiūrėta struktūra. Ir aišku, Junktinė karalystė nebedalyvauja e, ES veiksmuose, nes ji taip e, norėjo, bet mes ieškosime bendrabiavimo galimybių. Paulo Rangel, taip pat Manas Lopes Aguilar pat ponas Trončia kalbėjo apie saugumo dalykus, išorės, vidaus saugumą. Taip pat tai yra e, susijęs su mūsų įgaliojimais, darybomis e, vidaus saugumo srityje. E, Europolas, Eurojustas, kova su pinigų plovimu, prium susitarimas, keliaivių duomenų įrašai ir e, mes su Britais turėtume siekti bendrų interesų, apsaugodami mūsų piliečius. Ponas Aleksandrov kalbėjo apie išorės e, saugumą, aš e, noriu pakalbėti apie gynybą ir iš, išorės politiką. E, Brexitas neturėtų paveikti dvišalio mūsų bendarbiavimo, e, pavyzdžiui, atskirų valstybių narių su Junkne karalystė. E, ir neturėtų turėti pasiekmių mūsų bendrėjams veiksmams NATO kontekste. Darybose mes sieksime užsitikrinti bendrabiavimą su Junktinė karalystė, e, įgyvendant naujas iniciatyvas gynybos atėje, jeigu to norės Junktinė karalystė. Ir mes e, būtent sieksime e, dėrėtis dėl tų dalykų ir aiškiai kalbėsime apie išorės saugumą, gynybą bet mums reikės tekstų šios sitie, kad mes galėtume e, kažkokį parengti teisinį dokumentą, e, pavyzdžiui, dėl bendravimo su gynybos agentūra ar kovos prieš kibernetinius išpolius, e, žvalgybos tarnybų bendarbiavimo, Jeigu Britai norės, jie turėtų galėti dalyvauti ES išorės veiksmuose, civiliniuose ar kariniuose. Taip pat labai svarbus yra politinis bendravimas su uh, saugumo, jungtinių tautų saugumo tarybos narėmis. Ir mes uh, turėsime tekstus, kuriuos vėliau svarstysime per darybas ir esame atviri per darybas uh, pagerinimui. Uh, E, bend, tam tikrų veiksmų, kurie užtikrina bendravimą saugumo srityje. Pavyzdžiui, e, ponė Teri Rankė kalbėjo apie Erasmus savame suprantama, mes turime siekti toliau užtikrinti bendarbiavimą tarp universitetų, mokslininkų ir taip pat numatyti galimybę Britams dalyvauti, jeigu jie norės ES programuose. Ir mes e, kalbėsime kovo mėnesį apie visas, būtent visas ES programas, įskaitant Erasmus, bet reikės apibrėžti ir teisinį, ir finansinį e, pagrindą tam, kuris kitoks bus šiandien, negu šiandieną. Pone Hübner kalbėjo apie finansinės paslaugas. ryš ir kokie turėtų būti santykiai su Junktinė karalystė šioje srityje. Jeigu pažįsime į įgaliojimų projektą ir, ir susitarimus mūsų su trečiosiamis šalimis, reikia pasakyti, kad e, dėl finansinių paslaugų atskirai dėrybos nevyks. E, bet mes turime apibriežti mūsų santykius su Junktinė karalystė, galvojant apie City, apie Londono e, vietą, svarbą Ir e, ponė Hübner kalbėjo apie abipusiškumo principą ar apie priemonių e, visą rinkinį. Mes e, tikrinsime atitikimą ir mes užtikrinsime vienam ar kitam finansinės pramonės sektoriaus e, sektoriui ekvivalentiškumą taip su Kanada, su Japonija elgiamės ir tai pasiteisino. Mes atskirai nesidarysime ir nežinau, kodėl tai neturėtų pasiteisinti, apibrėžiant e, santykius su e, Junkne karalystė. Ir Britai neturėtų turėti iliuzijų dėl šio klausimo a, globalaus bendro ekvivalentiškumo dėl finansinių paslaugų nebus E, būtent mes sieksime e, taikyti atskiras priemonės ir užtikrinti sprendimų autonomiškumą e, finansinių paslaugų srityje. Ir mes, aišku, turėsime dirbti papildomai, reaguoti, dirbti su vicepirmininku valdžiu Dombrovskiu, toliau kuriant kapitalo rinkų sąjungą, bankų sąjungą. E, žuvininkystė, e, Belami Milenmon, ponas Peters, e, ponė Šaldimozė, ponė Agilėra ir kiti minėjo šį klausimą. Aš tikrai susipažinęs su tą sėtimę su gerai, nes turėjau garbės keletą metų būti ministru atsakingu už žvejybą. Ir noriu pasakyti, kad abipusė prieiga prie vandenų ir rinkų, noriu pakartoti vandenų ir rinkų, bus dalis prekybos sustarimo ir bus siekiama užtikrinti vienodas sąlygas per darybas. Mes Taip pat visuomet gerbėme e, Junktinės karalystės pasirinkimą pasitraukti iš ES, nors apgailestavome dėl to. E, ministras pirmininkas Borisas Johnsonas, kurį taip pat gerbėme, pasakė, kad e, pasitraukdama iš ES, Junktinė karalystė nepasitraukė iš Europos ir mes esame labai patenkinti tuo pareiškimu. Kyla tam tikrai klausimai, kuriuos kol kas nežinome atsakymo. Ir mm, tai yra gana rimti dalykai. ES pasitraukė iš ES e, bendrausios rinkos, muitų sąjungos ir ar ji turi atsitraukti nuo ekonominio socialinio reglamentavimo modelio ES, nes mes kartu 47 metus kūrėme tą modelį. Ir toks yra klausimas, mes laukiame atsakymo į tą klausimą ir koks atstumas. E, kokio atstumo nori atsitraukdama e, tose sritise Europos Sąjunga. Ir labai aiškiai, ramiai noriu pasakyti, kad būtent jungtinė karalystė apibrėž ambicijų užmojo mastą mūsų ateities santykiuose, e, reglamentavimo srityje, e, konkurencijos e, reglamentavimo srityje. Ir aš tikiuosi, kad bus e, pateikti mums išsamus atsakymai į tuos klausimus. Ir dar keletas dalykų trumpai pablakiai. Aš e, visuomet kalbu su jumis atvirai ir taip darysiu ateityje. E, Brexitas nereiškia, kad viskas bus taip, kaip ir buvo anksčiau. Keisis viskas. Pokyčiai gali būti dideli, laikini, kai kurie bus nuolatiniai. Pavyzdžiui, finansinės paslaugos Britų nebeturės europietiško paso. Ir bet kokios hipotezės gali egzistuoti, bet nuo kitų metų sausio mėnesio mes įvesime kontrolę visiems produktams e, atkeliaujantiems į mūsų vidaus rinką, kaip ir bet kokios trečiosios šalies atveju. Ir e, Ir tikrai tai nebus e, situacija, kaip kad buvo iki šiol. Ir dėl to mes turime galvoti, kaip, kaip geriau susitarti. Mes taip pat turime ir siekti, kad būtų gyventa pastraukimo sutartis ir mes turime įgyventi ją e, ir jūs, ir e, bendruomenių rūmai ratifikavo šią sutartį išstojimo ir reikia, kad ji būtų įgyvendama. Aš noriu tą jums pasakyti ir tarybai tą sakau, kad reikia per šios metus renktis tam ir pirmiausia įgyvendinti Airijos protokolą, kuris turi užtikrinti e, taiką, kuri kol kas yra gana e, trapi. Procesas bus tikrai labai sudėtingas, ponios ir ponios E, ponai, mes turėtume žiūrėti į visas hipotezes. E, mes tikiuosi, kad parengsime iki pabaigos metų bazinę sutartį. Reikia ramiai dirbti be agresyvumo ir Žinau, kad bus daug sunkumų, kurie iškils kasdien, bet mes norime plataus susitarimo su mūsų bičiule, kaimynė, didžia, didžia šalimi. E, taip pat turime galvoti apie ES piliečių įmonių apsaugą, reikia išsaugoti e, vidaus rinkos vientisumą. Ir dėl to mes tikrai niekuomet nesiderėsime, nekelsime pavojaus. E, Kirma pirmininkė, noriu patikinti parlamentą, kad Europos komisija, jūsų darybininkė, yra visuomet pasirengusi dirbti su jumis, jūsų išklausyti, jums atsiskaityti. Ir, e, kaip sakiau, per pasus tris metus Brexito koordinacijų grupė, kuriai vadovavo ponas Ferhofštatas, e, dirba puikiai, ateityje dirbsime su E, kitais asmenimis e, su ponu e, Makelis tikrai tikimės užtikrinti vientisumą mūsų darbo. Dėkoju. Nun... Toliau paprašysiu tarybą baigti šią diskusiją. Dėkoju. Gerbėmieji ponios ir ponai, aš taip pat noriu kartu su ponu Barnie sveikinti parlamentus ir labai džiu, parlamentarus. Uh, su šiuo dokumentu ir džiaugiuosi diskusijomis. Jūsų rezoliucijos pasiūlymas dėl nau, diskusijų ir partnerystės su Junktinė karalystė yra labai svarbus manda, dėrybiniam mandatui. Mes turime sukurti labai plataus masto bendradarbiavimą, kuriame būtų vadovaujamasi lygių galimybių principais. Gali būti, kad dėrybos bus laikas bus nepakankamas ir kai kuriuose sektoriuose reikės ilgesnių laikotarpių dėrėtis. Mes neturime pamiršti ir išstojimo ar pasitraukimo susitarimo, kuris turi būti įgyvendintas. Visų pirma, atsižvelgiant į piliečių teisų išsaugojimą ir pereinamojų laikotarpių ir po jo. Turime būti labai budrus svarstydami naujos ekonominės partnerystės naujus principus. Turime stengtis, kad ES bendra rinka nebūtų pažeista ir kad mūsų įmonės ir toliau išliktų konkurencingos. Tačiau tikimės, kad, e, bendra, kad mūsų dėrybos vyks bendradarbiavimo ir abipusės pagarbos atmosferoje. Dėkoju, ministras, sako pirmininkė, dėrybas šiuo klausimu, tiksliau diskusiją šiuo klausimu baigiame. Pranešu, kad yra pateikta rezoliucija, dėl kurios balsuosime rytoj. Na, o dabar norėčiau pasakyti, kad šį darbo tvarkės klausimą svarstyti baigiame, o dabar pasakysiu, kad socialdemokratai, frak, socialdemokratų frakcija pateikė sprendimus dėl kai kurių kandidatūrų pasikeitimo komitetuose ir jų sprendimas yra pridedamas prie, toko, prie protokolo ir tuo būdu įsigalioja. O dabar pereiname prie kito darbo atvarkės klausimo, tai yra bendros diskusijos dėl Vietnamo. Svarstome e, pranešimus ir rekomendaciją, kurią pateikė ponas Buržuo ir jis ir kalbės šioje diskusijoje, diskusijoje pirmasis. Dėkoju, dėkoju pirmininkė, gerbėmėjai kolegos, gerbiamas komisarė. Rytoj balsuosime dėl ES ir Vietnamo laisvosios prekybos susitarimo ir investicijų apsaugos susitarimo. Tai yra pirmasis toks susitarimas arba tokie du susitarimai, kuriuos rengia naujasis parlamentas, tiksliau, kuriuos turi patvirtinti šis naujasis parlamentas. Ir mums, parlamentui, tai yra E, unikali galimybė pabrėžti ES suinteresuotumą ir jos e, vaidmenį ir norą tapti e, tokiu globaliu žaidėju. Tačiau nebūti kažkokiu iš viršaus taisyklės primetančia gale, bet būti tokia mm, jėga, kuri vengia protekcionizmo, kuri ištiesia ranką savo partneriams, tokiems kaip Vietnamas. ES nori, kad priekyba vadovautųsi aiškiamis taisyklėmis ir nori, kad būtų aišku, kad priekyba yra naudinga, tokio pobūdžio priekyba yra naudinga visiems, kad ji artina šalis viena prie kitos, kad ji garantuoja standartus, kad užtikrina geresnį saugumą, darbo sąlygas, žmogaus teisės ir aplinkosauginius standartus. Uh, Tai yra, žinoma, ir patikimumo klausimas. Mes turime parodyti Vietnamui ir kitiems būsimiems partneriams toje, šioje srityje ar tame regione. Turime parodyti, kad ES laikosi savo susitarimų, laikosi savo įsipareigojimų. Ir mes esame įsipareigoję pasirašyti ir tokius priekybos susitarimus ir tas dėrybas vykdome iki galo. Tris metus dėrėjomės su Vietnamu ir dabar parlamentui tenka galimybė diskutuoti dėl tokios labai plačios apimties laisvosios priekybos susitarimo su šalimi iš tokio regiono. Toks susitarimas yra pasirašomas pirmą kartą. Tai rodo, kad ES labai domisi besivystančiomis ekonomikomis. Pažvelkime į šį susitarimą detaliau. Visų pirma, reikia pabrėžti jo ekonominę vertę. Šis susitarimas turėtų atnešti ekonominės naudos ir Vietnamui, ir ES. Europos eksportuotojams jis atveria labai daug galimybių. Taip pat ir investuotojai galės naudotis šio susitarimo nuostatomis. Per septynerius metus bus atsisakyta 99 procentų visų eksporto tarifų ir Tai reiškia, kad abiejomis kryptimis eksporto apimtis gali labai išaukti. Tai, yra, tai reiškia, kad dešimtis tūkstančių naujų darbo vietų gali būti sukurta arba gali būti padidinti atlyginimai jau esamose darbo vietose. Mes e, apribosime ir neprekybinės kliūtis ir sumažinsime mūsų įmonėms e, sunkumus įeiti į e, Vietnamo rinką, taip pat ir į valstybinių užsakymų rinką. Tuo galės pasinaudoti ir smulkios bei vidutinės įmonės. Vietnamo rinkoje yra 90 milijonų vartotojų, daug jaunų žmonių, tai yra didžiulį potencialą turinti šalis. Ši šalis stengiasi taikyti moderniausius, naujausius standartus visose srityse. Vietnamas buvo pirmoji šalis, netgi anksčiau negu Kanada, prieimusi ISIS e, sistemą. yra investicinio tribunolo sistema, kurioje veikia nepriklausomi teisėjai, kurioje taikomas Elksenos kodeksas e, ir smulkios bei vidutinės įmonės gauna geresnę prieigą prie teismo paslaugų. Tai reiškia, kad įmonėms, didelėms, mažoms, smulkioms įmonėms visoms e, atsiveria plačios galimybės ir reglamentavimas tampa aiškesnis. Toks susitarimas pasirašomas pirmą kartą visam e, ASEAN, visame ASEAN regione ir jis gali tapti modeliu visiems kitiems. Ir aš manau, kad toks ir turėtų būti mūsų tikslas. Tokie susitarimai yra mūsų instrumentas ginti ir skleisti savo vertybės ir savo taisyklės. Tai bus susiję ir su ILO dviejų konvencijų pasirašymu arba ratifikavimu, o tai reiškia, kad žmogaus teisų ir darbuotojų, e, žmogaus teisų ir darbuotojų situacija e, šalyje pagerės. Gerbėmiai kolegos, dėl visų šių priežasčių, dėl gerovės kūrimo, dėl mūsų siekių sukurti laisvą rinką ir laisvą prekybą, dėl mūsų siekio įvesti europinius aukštus standartus visame pasaulyje. Mes e, pasirašome šį susitarimą laikais, kai e, yra labai daug vienašališkumo, kai prekybai yra užkraunama vis daugiau apribojimų. Mes kaip tik einame priešingą linkmę ir tiek Europos piliečiai, tiek Vietnamo piliečiai tikrai galės pasinaudoti šio susitarimo privalumais ateityje. Mes manome, kad laisva priekyba gali suartinti šalis ir suartinti žmonės ir būti visiems naudinga. Ačiū. Dėkoju. Dabar prašau pasisakyti komisarą Hogan ir taip pat sveikinu jį atvykus į mūsų postą. Pone pirmininkė, gerbėjai Europos parlamento nariai, Laisvų, ES ir Vietnamo laisvos e, prekybos e, sustarimas ir investicijų apsaugos sustarimas yra plačiausio užmojo sustarimai kada nors pasirašyti. Jie taip sukurs papildomų galimybių mūsų stiprinti bendradarbiavimą, kuris yra pagrystas kitais ES e, teisės aktais, pavyzdžiui, žvejybos srityje. Šis sustarimas sustiprins mūsų dalyvavimą Azijoje Ir mes turime naujus susitrimus su Singapūru, Japonija ir e, Pietų Koreja. Bet to tai bus dar vienas e, e, žingsnis bendradarbiavimo su ASEAN šalimis link. Privilegijos naudojantis, da, na, na, įžengiant į 150 milijonų vartotojų rinką, uh, E, suderintos sveikatos ir e, sanitarnės taisyklės, e, kliūčių dėl ES gaminiams pašalinimas, pirmą kartą mūsų įmonės galės pirmą kartą naudotis, dalyvauti viešuosiuose pirkimuose Vietname. Ir taip pat bus apsaugotos ir tokios geografinės nuorodos, kaip parmezanas, šampanas ir kitos. Be to mes galėsim naudotis ir finansinių, skirstimo, logistinių ir aplinkosaugos paslaugų sektorių galimybėmis. Po susitarimo su Kanada buvo sukurtas, sukurta nauja investicijų apsaugos ir ginčių sprendimo sistema, vadinama investicinių tribunolų. Ir aš žinau, kad ES reikalauja taip pat, kad ypatingas dėmesys būtų skiriamas prekybos ir tvarios plėtros e, skyriui,